Kolegė, kolegė, e riprendiamo i nostri lavori, l'ordine. Mėly kolegos, siūlau e, tęsti posėdį ir kitas darbotvarkės punktas yra komisijos pareiškimas dėl naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkės. Komisaras Andovas turi žodį. Thank you, President, honorable members. Ačiū, panė pirmininkė, gerbėmiai parlamento nariai. Šiandien egzistuoja 23 milijonai bedarbių Europos Sąjungoje. Tai sudaro maždaug 10 procentų, jeigu kalbėsime apie nedarbo lygį. E, tokia situacija atsirado po ekonominės ir finansų krizės. Ir turime pasakyti, kad tos pasiekmes yra tikrai dramatiškos. Tačiau e, jos nesutrukdė Europos komisijai e, siekti ambicingų tikslų strategijoje 2020. Iš tikrųjų, ES kelia savo labai ambicingus tikslus, gana artimai ateičiai. Iki 2020 mes sieksime 75 procentų užimtumo lygio ir mes taip pat pristatome naują naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbo tvarkę. Ji e, prisideda prie rugsėjo mėnesį priimtos jaunimo judumo darbo tvarkės. Iš tikrųjų, e, krizė e, panaikino daug darbo vietų, iš tikrųjų susidurime su vis didesnė tarptautinė konkurencija, bet tai nėra pretekstas nesimti veiksmų. Atvirkščiai, turime veikti, žiūrėti į ateitį ir darbo vietų kūrimas yra mūsų rankų reikalas. E, užimtumas iš esmės yra valstybių narių politika, bet e, komisija, parlamentas, socialiniai partneriai taip pat turi padaryti savo darbo dalį. Mes turime leisti e, darbo rinkai išnaudoti potencialą, kurti darbo vietas, turime e, suteikti galimybę pasinaudoti naujojų socialinių darbo modelių, užtikrinti e, normalesnį darbą ir saugias darbo vietas. Komisija susitelkė ties e, e, darbo rinkomis, e, įgūdžiais. E, ir e, keletų kitų svarbių elementų. Jų mes sieksime dirbdami su e, socialiniais partneriais ir piliečių visuomenė. Mes visų pirma turime užtikrinti, kad darbo rinka geriau veiktų. Tai darysime, e, vykdydami darbo rinkos reformas, užtikrindami socialinę apsaugą ir uh, lankstų užimtumą. Dabar mes siūlome aptarti su e, valstybėmis narimis ir socialiniais partneriais abu e, flex security arba užimtumo ir socialinės apsaugos elementus. Mes turime e, siekti tinkamos sutarčių, e, tinkamos sutarčių e, sąrangos modernios socialinės apsaugos sistemos įgyvendinimo. ES darbo rinka yra smarkiai E, segmentuota. E, kartais e, darbdaviai ir darbininkai dirba viens greta kito, yra daug darbuotojų dirbančių pagal laikinas darbo sutartis su menka socialinė apsauga ir menku uždarbiu. Kad tuos neligimus pašalintume vieną iš, vieną iš galimų diskusijų krypčių mūsų darbo tvarkėje yra e, įvesti e, neterminuotų sutarčių galimybę. Tai padidintų darbuotojų teisės, e, jų prieiga prie mokymosi visą gyvenimą ir e, pažangos karjeros laiptais. Ši sistema užtikrintų jiems teisės, nors bandomųjų laikotarpių lankstumas būtų šiek tiek sumažintas. Tai padėtų darbdaviams pasirinkti e, ilgalaikėje perspektyvoje tinkamus kandidatus į darbą. Antra, mes e, žinome, kad netgi dabar e, kai kurie darbdaviai negali užpildyti tuščių darbo vietų, nes negali rasti darbuotojų, kurie turi tinkamus įgūdžius. Eina kalba būtent apie tai, kad e, yra didelis netitikimas e, ES darbo rinkoje tarp prieinamų darbo vietų ir e, prieinamų įgūdžių. Gydytojai, medicinos seserys, kitų sričių darbuotojai turėtų būti skatinami žengti E, link naujų įgūdžių tame tarpe ir e, link žaliųjų įgūdžių. Kad būtų pasiektas kuo geresnis atitikimas tarp poreikių ir e, įgūdžių pasiūlos. Mano kolegė apie tai kalbės plačiau. Taigi, visi suinteresuoti turi mažinti skirtumą tarp švietimo ir darbo rinkos. Trečia, mes e, siūlome e, pagerinti darbo vietų kokybę ir užtikrinti geresnę darbuotojų apsaugą. ES jau turi ambicingų teisės aktų šitoje srityje. Ir čia mes turime pažiūrėti, kur ir kada turėtume ką nors tobulinti. Turime užtikrinti, kad teisės aktai veiktų geriau, kad būtų e, įgyvenimas naujos darbo technologijos, kad jas būtų lengviau uh, taikyti verslui. Turime tobulinti darbo laiko direktyvą, pateikti teisėkuros pasiūlymų dėl komandiruotų darbuotojų direktyvos ir taip pat e, e, kalbant apie e, sveikatos apsaugą ir saugumą darbo vietos rytyje. Turime galvoti, kaip tobulinti tokius dalykus kaip e, elgesio kodekstus, geriausios praktikos pasikeitimo gairias ir taip toliau. E, tikiuosi geros diskusijos su jumis ir tikiu, kad draugė, dirbdami su parlamentu ir socialiniais partneriais, pasieksime geresnių rezultatų. Na ir pagaliau, e, pagaliau e, dar vienas elementas. Reikia kurti daugiau darbo vietų ir čia kol kas yra pakankamai daug kliūčių. Mes siūlome gerinti pagrindinės e, sąlygas e, darbo vietų kūrimui, ypatingai e, intensyvaus darbo reikalaujančiose sektoriuose, pasinaudojant mokestinėmis priemonėmis ir skatinant verslumą. Mes turime paremti žmonės, kurie stengiasi įsteigti savo verslą ir šia prasme Labai svarbu dar kartą priminti mikrofinansavimo priemonės svarbą. ES daug talentingų žmonių. Turime užtikrinti, kad jų mintys ir inovacijos prives prie aukštos, e, aukštos kokybės kvalifikacijos reikalaujančių darbo vietų kūrimo. Europos komisija siūlo darbo tvarkę, kurie siekiama žengti į priekį užimtumo srityje. Aš raginu Jūs suvaidinti savo vaidmenį, žengiant į priekį, įgyvendant mūsų tikslus, e, užtikrinant pilną užimtumą Europos Sąjungoje. Dėkoju komisarui Andorui. Dabar žodis komisariai Vasilijų. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai. Man yra itin malonu kartu su komisijos nariu ponu Andoru pristatyti Jums naują iniciatyvą skirtą darbo vietoms ir švietimui. Geresnis švietimas yra būtinas tam, kad žmonės galėtų įgyti jiems reikalingų įgūdžių, tam, kad jie galėtų susirasti darbą, jį išlaikyti ir tam, kad pasiruoštų ateities iššūkiams. Todėl mes turime investuoti į žmonės ir jų gebėjimus kurti naujoves, steigti naujas įmonės bei kurti naujas darbo vietas. Be realių investicijų į aukštos kvalifikacijos įgūdžius ir aukštos kokybės švietimą, mūsų ūkis netrukus uh, vėl nugrims į dar vieną krizę. Mums reikia išmanaus tvaraus augimo. Todėl judaus mobilumo ir uh, naujų įgūdžių ir darbo vietų darbo tvarkė yra svarbios priemonės skirtos tiek socialiniam, tiek užimtumo mat, uh, matmenims. Šiandien mes norime pagalvoti apie taip, kaip švietimas ir mokymas gali padėti mums užtikrinti, kad iki 2020 metų žimtumo lygis pasiektų 75 procentus. Nedarbo lygis iki 2012 metų padidės iki 16 milijonų, o aukštos kvalifikacijos darbuotojų e, skaičius sumažės iki 12 milijonų. Mums reikia naujų įgūdžių ir turime imtis darbo netidėliotinai, ypač gerindami švietimą pirmiausia turime e, suvokti, kad mokymasis visą gyvenimą yra vien, vienas iš svarbiausių lankstaus e, darbo ir užimtumo ir saugumo, socialinio saugumo garantijų derinimo ramstis. Įgūdžiai gali padėti žmonėms prisitaikyti prie pokyčių darbo rinkoje. Bet mokymasis visą gyvenimą vis dar yra naujovė visoje uh, Europoje. Uh, ne tik aukštos kvalifikacijos e, e, dirbantieji turi turėti galimybę persikvalifikuoti ir tobulinti savo įgūdžius. Visos valstybės narės turi imtis darbo. Visi turime sutelkti jėgas - vyriausybės, darbdaviai ir piliečiai. Visi turime e, imtis darbo. Turime suteikti žmonėms jiems reikalingų įgūdžių. Europą reikia ne tik tobulinti jau darbo rinkoje e, esančių žmonių įgūdžius, bet ir užtikrinti, kad nuo pat savo pirmųjų dienų darbo rinkoje e, dirbantieji turėtų tokių įgūdžių, kurių tuo metu reikia. Mes ketiname pateikti ES įgūdžių panoramą. Dokumentą, kuris pa, e, parodys mums ne tik, kokiu įgūdžiu reikia darbdaviams šiuo metu, bet ir e, tai, kokiu įgūdžiu mums prireiks ateityje, tam, kad mes paruoštume jaunimą įžengti į e, darbo rinką, tam, kad padėtume jiems pasiruošti tokiems darbams, kurių dar net nėra, turime juos, e, jiems suteikti tinkamus įgūdžius. Turime gerinti taip pat e, pagrindinės e, e, mūsų jaunimo gebėjimus, gerinti jų skaitimą, matematikos įgūdžius bei, bei gamtos mokslų kvalifikaciją. Taip, mes tu norime atkurti žiniomis pagrystą bendruomenę. Todėl turime daugiau dėmesio skirti skaitimui, matematikai ir gamtos mokslams. Tačiau kartu turime tobulinti ir e, kalbų mokymasi, skaitmeninį raštingumą, verslumą ir iniciatyvos e, e, reikalaujančius įgūdžius. Kartu nebejoju, kartu sutelkę jėgas nebejoju, kad mes galėsime tinkamai parengti mūsų jaunimą ateities darbams atsinaujančios energetikos srityje, išmanaus transporto, elektroninės veikatos bei kitose srityse. Krizės laikais, kai, ne, kai nedarbo lygis yra didžiulis, kai kurie darbdaviai mažina darbo vietas, o ne, ne jas kūrė. Todėl mes norime paraginti verslininkus kurti naujas darbo vietas. Ir Mes taip pat pateiksime naują iniciatyvą - Europos įgūdžių pasą, kuris padės darbdaviams lyginti dirbančiųjų įgūdžius. Ir paskutinis dalykas. Šviet, vien švietimas ar vien o, užimtumas nepadės mums sukurti tinkamo įgūdžių paketo turime bendradarbiauti su visais partneriais, su uh, viešąją tarnybą, su darbdaviais, su profsąjungomis. Pone pirmininkė, 2020 m. strategijoje yra išsakyti mūsų tikslai ir siekiai, o dabar atėjo laikas jų siekti bei nubrėžti reformų strategiją. Naujų įgūdžių ir darbo vietų darbo tvarkėje yra nurodyta, kaip Europa sieks užsibrieštų tikslų. Jei norime įveikti šią krizę, turime kurti konkurencingą žiniomis pagrįstą ekonomiką Europoje, kuri sukurtų daugiau geresnių darbo vietų. Dėkuoju. Darija, ora diamo la parola. Dėkuoju, poniai komisariai, suteiksime dabar žodį pasisakantiems politinių frakcijų vardu. Pusantros minutės ponas Eurei. Dėkuoju, ponė pirmininkė, e, ponė ir ponė komisarai. Europos parlamentas paprastai e, tradiciškai remia komisijos narius, kartais, e, žinoma, juos pakritikuoju, o šiuo atveju visai remiu abu jūs. Man labai patiko tai, ką pasakė ponas Andoras, patiko jūsų minėti skaičiai, ta mintis, kad visi, no, kurie nori ir gali dirbti, turėtų rasti darbą. Mums reikia geresnės darbo rinkos, geresnės kokybės darbo vietų, geresnių darbo sąlygų. Visus šiuos tikslus remiu. Žinoma, suprantame, kad sunku visą tai bus įgyvendinti. Sutinku taip pat e, su to, ką jūs sakėte apie e, socialinę apsaugą ir užimtumą ir lankstų jų derinimą. E, į flexicurity apibriežtį paprastai įdedama skirtinga prasme. Kalbant apie komandiruotų darbuotojų direktyvą, nemanyčiau, kad ją reikėtų keisti kokią kitą. E, yra ten tikriausiai trūkumų, galėtume pakalbėti apie juos a, e, pakeitimus. Bet aš a, e, norėčiau a, paminėti taip pat netipiškas, a, ne, netipišką darbą, kur a, sunku išspręsti a, socialinės apsaugos a, problemas ir kitas problemas. Taip turime skatinti judumą, turime geriau dirbti su uh, vykdomosios valdžios atstovais. Matau, kad mano laikas baigėsi ir noriu tik pasakyti, kad uh, mums kartais brangiau yra išlaikyti mažos kvalifikacijos darbo vietas, negu kad mokėti bedarbio pašalpą tą turėtume išspręsti. Pirmininkas e, dabar e, ponė Rapti. Dėkoju, pirmininkė. Aš labai susidomėjusi išklausiau abiejų komisarų pasisakymų. Jie minėjo, kad krizės metu mums reikalinga tam tikra vizija. Manau, kad jų pasisakymuose tiesiog triško optimizmas. Jūs kalbėjote apie keturis tikslus, kai visi piliečiai pritars tokiems tikslams. Deja, ne viskas taip paprasta. Ir aš norėčiau sugrįžti prie flex security klausimų. Flex security Tiek saugumas, tiek lankstumas turi eiti viename lygmenyje. Nebūtinai flex tas lankstumas e, turėtų būti aukštesnėme lygmenyje negu saugumas. Ponas Andor labai teisingai pasakė, kad mums ne tik reikia sugalvoti naujų kompetencijų, bet tai nereiškia, kad tos kompetencijos, kurios jau egzistavo, netenka prasmės. Jas kaip tik reikia panaudoti, tačiau panaudoti galbūt šiek tiek kitaip. Ką reikia daryti, kad įmonėms reikėtų daugiau darbuotojų pasitelkti į darbą, kad daugiau jaunimo įmonės įdarbintų. E, buvo kalbama apie kompetencijų pas, e, pasą. Man atrodo, kad tai yra visai nebloga savoka. Jūs taip pat kalbėjote apie komandiruotų darbuotojų direktyvą. Ir pirmininkė, norėčiau užduoti klausimą. Jeigu aš turiu pasą, kuris įrodo, kad mano kompetencija puikiai. Aš atvykau iš A šalies dirbti į B šalį ir ar tai reiškia, kad su savo pasu jokių problemų nebeturėsiu, ieškodama ir sus, darbo ir jį susirasdama. Aš esu visiškai pasirengusi su jumis bendradarbiauti tiek, kiek reikės ir tiek, kiek galima. Brangus kolegos, sako pirmininkas, laik laikykitės reglamento, nes mes jau ir taip vėluojame. Todėl nedelsdamas suteikiu žodį poniai Harkin. Dvi minutės. Pone pirmkė komisarė, aš kalbėsiu tik vien apie vieną prioritetą. Geriaus, e, geresnė politika siekiant e, kurti darbo vietas. Tačiau aš žinau, kad Krizės laikais mus nuolatos ragina taikyti taupimo priemonės ir mes žinome, kad tai tikrai sumažina bet kokias augimo galimybės. Tik aš norėčiau jūsų paklausti, ar ši naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbo tvarkė nebus taikoma Airijai, Graikijai ar kitoms šalims, kurios yra priverstos taikyti labai griežtas taupimo, prie, taupimo priemonės. Ir tokiu atveju, kaip šios šalis kurs darbo vietas? Šiuose šalyse beje yra labai, patikima labai daug įdomių idėjų, labai įdomių minčių, kaip, pažiūrėjau, galima būtų derinti mokslinius tyrimus ir naujovės su mūsų augimu, nes šiuo metu šių jungčių labai, trūk, labai e, trūksta. Mažos įmonės, mikro e, įmonės, kurios gali sukurti darbo vietas e, vietoje. Visos šios iniciatyvos yra labai savalaikės. Ir be to, aš manau, kad siekiant tvaresnio augimo reikia rūpintis būtent iniciatyvomis vieto, e, vietoje. Verslumo skatinimas ir ūkdymas taip pat gali labai praversti ateityje. Mane daug kas neramina, e, komisarė. Praeitą savaitę aš dalyvavau seminare, kuriame buvo kalbama apie socialinę įtraukti ir e, psichinę negalę. Uh, Politikai turi liautis kalbėję vien apie e, augimą, užimtumą ir naujas darbo vietas. Niekas nebetiki jų žodžiais. Mane labai nustebino toks požiūris, tačiau komisarė tai yra e, realybė. Todėl turime siekti, kad visi mūsų žodžiai taptų realiais veiksmais. Turime ieškoti naujų, netipiškų sprendimų. Taip, mes praradome labai daug darbo vietų. Turime kurti naujas darbo vietas, bet tos darbo vietos turi būti vietinės darbo vietos. Ir šios e, darbo darbo vietos ir visi mūsų veiksmai turėtų atsverti bet kokius siekius e, siekti vis didesnio ir didesnio pelno. Dėkuoju dabar, ponė Šrotar, pusantros minutės. Dėkuoju, pirmininkė. Pone komisarė, pone komisarė. Mes laukiame jūsų pranešimo apie naujus įgūdžius ir darbo vietų kūrimą labai nekantriai. Mes laukiame, kad visi darbuotojai gautų naują impulsą, kad jie būtų pasirengę tam ekonominiams tiems pokyčiams. Ža, žalios darbo vietos, įvairios idėjos buvo išreikštos šiame kontekste. Manau, kad komisija tai atsižvelgs ir visa tai virs konkrečiais darbais, kaip ekologinį ekologiją išnaudoti, kad galima būtų sukurti žalias darbo vietas, kvalifikuotas darbo vietas ir kaip galima išaugo, išsaugoti darbo vietas pasitelku žaliasias e, technologijas, kad dabartinė ES pramonė būtų kuo labiau ekologizuota ir kad kuo daugiau žmonių išsaugotų darbo vietas. Dabar ta sena tema dėl flex security. Ar jūs manote, kad iš tiesų galima kažkaip tai sukurti naujų darbo vietų? Aš galiu konstatuoti, kad nyksta krizės metu būtent tos darbo vietos, kurios yra praščiausiai apmokamos. Tad jūs klystate, kada galvojate, kad e, tvari ekonomika, kuri e, remtųsi žiniomis, galėtų eiti pagret kartu su blogai apmokamu darbu. Jūs e, pakeičiate, jūs kalbate apie vargą, vargingai apmokamus darbus, tačiau mums to nereikia. Mums reikia kaip tik tais, kad e, geriau darbuotojus paruoštume, kad visi jie e, galėtų dirbti, netgi ir tie, kurių parengimo darbas yra silpniausias. Aš norėčiau, kad jūsų e, komunikatas pereitų į, į aukštesnį lygį, nes dabar tikrai lygis nėra patenkinamas. Dėkoju, ponas Kabarnoš salėje nepasirodė, tuomet per... suteiksiu žodį poniai Bizoto. Ačiū, pirmininkė. Mano pasisakymas būtų nukreiptas komisijai nepasisekė e, kurti Lisabono strategiją, 2020 strategija taip pat nesugebės sukurti naujų darbo vietų ir, ir jaunimas labai kenčia, o Italijoje e, situacija dar dramatiškesnė. Net 20-25 procentai jaunimo neturi darbo. Tikrai Europa neturėtų e, veltui švaistyti pinigų reikėtų padaryti taip, kad žmonės darbo rinkai būtų paruošiami realiai. Tačiau kol kas nematau, kad būtų kažkokių realių galimybių, tad reikėtų labai daug investuoti į profesinį parengimą, tik taip mūsų šalis pasieks kažkokio aukštesnio lygio. Ir tik taip e, darbuotojai galės įgyti atitinkamų žinių ir kompetencijų, nes būtent jie turės Europos sistemą paleisti iš naujo. Ačiū poniai Bicoto, dabar Ponas Ronzulį, ponė Ronzulį. Ačiū. Pone komisarė, ponė komisarė, mes nusistatėme tikslą nustatyti, kokie poreikiai yra darbo rinkoje per artimiausius metus, ypatingai ko reikia jaunimui, kokios profesijos rytoj e, labiausiai prisidės prie Europos klėstėjimo. Mes labai daug kalbėjome apie darbą, e, kurio reikės po dešimties metų, kaip keisis kompetencijos ES ir panašiai. Ir mes keliame klausimą dėl parengimo, dėl, iš, e, dėl, dėl, dėl išsilavinimo suteikimo, moks, e, suteikimo darbuotojams, kad jie gautų darbo. Tačiau me, norėčiau iškelti klausimą klausimą, kaip Europos komisija ketina priimti tokias priemonės, kurios leistų tokių tikslų pasiekti. Mes žinome, kokių tikslų siekia jaunimas. Žinome, kad elektroninis mokymasis yra nauja galimybė. Galbūt yra ir kitų formų, kaip galima gauti išsilavinimą ir kas būtų naudinga. E, galbūt būtų kažkokių tai bandomųjų projektų 2010 metais. Tačiau laikas jau suvesti rezultatus. Ar mes turime kažkokiu tai teigiamu rezultatu, ar mes galime dabar toliau e, e, renkti pasiekti jaunus darbuotojus e, su tinkamais instrumentais, kurie leis atremti e, ateities iššūkius? Ar galime atitinkamai diagnozuoti visas nelaimės, kurias galėtume atitinkamai pagydyti? Nereikėtų tik, vis tik tai spulti į demagogiją, reikėtų e, remtis 2020 strategiją ir čia visos Europos šalis, visos įmonės turėtų sutelti jėgas, kad e, vaikai gautų tai, kas jiems e, priklauso, kas jiems tinka ir dar. Pone Reigner. Ačiū. Komisijos nariai, e, nauji įgūdžiai, siekiant naujų darbo vietų, labai svarbi tema. Kalba eina apie ateitį. Šnekame ne vien tik tai su labai žinomais iššūkiais - demografiniai pokyčiai, ekonominės problemas. Jų, žinoma, negalime ignoruoti, bet e, aukštos kvalifikacijos žmonės e, turėtų turėti galimybę kurti darbo vietas ir aktyviai prisidėti prie gyvybingos ekonomikos. E, Pone komisarė, kalbėjote apie socialinę partnerystę, tai labai svarbu. Norėčiau, kad komisija labiau susteltų ties naujomis užimtumo formomis ir uh, ties e, psichologinėmis įtampomis, kurios kartais su tuo susijusios. E, koks, e, kokia prasme kalbėti apie trumpalaikį užimtumą, jeigu ilgalaikėje perspektyvoje jie nedaug ką laimės. Kalbant apie vadinamąjį flex security, aš Apgailestauju, kad komisija e, numato tam tikrų pokyčių sudarant pirmąją darbo sutartį, juk jauni žmonės mūsų darbo rinkos ateitis. Ir nereikia juos iš karto, taip sakant, įstatyti į griežtus rėmus nuo pat pradžios. Ar komisija sprendžia e, tokių e, neužtikrintų darbo vietų klausimą? Dabar Jūta Steinbrück. Komisijos nariai, e, kova su e, bedarbystė ir pilno užimtumo tikslas iš tikrųjų mums visiems rūpi. Kaip e, ponė Harkin vienok sakė, žmonėms reikia ne skambių šūkių, o konkrečių sprendimų. Dėkuoju komisijai už siūlomas konkrečias mintis, mano kolegos jas jau minėjo, bet aš manau, kad visur yra vietos tobulėjimui. Didesnis lankstumas ar judumas e, iš tikrųjų nesukūrė nei vienos darbo vietos ir čia suturiu, e, pritariu prie to, e, tam, ką pasakė ponė Šrioter. Mums reikia geros kokybės ir nuolatinių darbo vietų, kad mūsų piliečiai iš tikrųjų galėtų užsidirbti pragyvenimui. Ir čia mums reikia tinkamos krypties e, Europos lygmenių. Kalbėjote apie e, darbo sutartis, e, kurios užtikrintų tinkamas darbuotojų teisės. Bet ir vėlgi tokias sutartys naujų darbo vietų nesukurs mūsų patirtis Vokietijoje valdant socialistų vyriausybei rodo, kad tokios sutartys e, nesukuria naujų darbo vietų. Dėkoju. Dabar atėjo spontanių pasisakymų laikas. Pirmiausia, ponia Basesku. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Šį klausimą svarstame labai tinkamu laiku. Mūsų ūkis pamažu atsigauna, tačiau padėtis vis dar sudėtinga, ypač darbo rinkose. Todėl labai svarbu yra užtikrinti, kad būtų kuriama žiniomis pagrįsta visuomenė kad būtų suderinta paklausa ir pasiūla darbo rinkoje, o darbo rinkoje aktyvi visuomenės dalis iš, ir išliktų aktyvi. Komisijos nesnė paskata ataskaita rodo, kad situacija gerėja nuo 2010 metų vasaros. Tačiau situacija keičiasi labai lietai. Nedarbas itin didelis jaunimo tarpe, jis siekia net 20 procentų. Todėl komisijos parengtas naujas dokumentas yra labai naudingas ir jo pagrindinis tikslas turėtų būti dinti jaunimo užimtumą. Dėkuoju, ponė Basesku. Toliau Katerina Veladalova. Kai kalbame apie nedarbą, negalime nepaminėti jaunimo, nes uh, jaunimo nedarbo lygis e, yra beveik du kartus didesnis nei kitų amžiaus grupių nedarbas. Todėl mes turime atitinkamai koreguoti savo gyvendinamas iniciatyvas. Mums reikia tokių strategijų, kurios atsižvelgtų į paklausą, įgūdžių paklausą darbo rinkoje. Bet negalime galvoti vien apie šiandieną. Turime žvelgti į ateitį, turime užbėgti įvykiams už akių ir parengti ateičiai reikalingus įgūdžius. Tik tai taip mes galėsime išugdyti kartą, kuri bus pasirengusi konkuruoti ateityje. Todėl reikia nemažinti biudžetą, o didinti išlaidas šioje srityje. Didinti išlaidas švietimu, nes bet kokia investicija švietim, švietimo srityje yra gera investicija. Dėkoju. Dabar norėčiau paprašyti visų Europos parlamento narių kalbėti šiek tiek lėčiau, nes kitaip vertėjams yra labai sunku dirbti. Obermeier. Dabar kalbės ponas Obamair. Kalbėtojas išsijungęs mikrofoną. Mikro. Funkcioniert es jetzt? Okay. Danke. Jau veikia, kągi puiku. Ačiū pirmininkė. Reikėtų optimizuoti žmogiškosius išteklius. Tai turi būti pačiame e, centre viso, e, visų da, ES darbų. Reikia reikalinga kvalifikacija, nereikalingas kažkoks tai masinis švietimas, reikalinga toks, tokia kvalifikacija, kuri būtų pritaikyta prie ilgalaikių darbo rinkos poreikių. Piliečiai ir pilietės ES, kurie nutraukė savo profesinę veiklą, turi vėl tą veiklą pratesti. E, ar tai per nuolatos vykstantį mokymąsi ar per kitas priemonės. Mes turime žiūrėti, kad piliečiai iš valstybių narių galėtų prieiti prie darbo rinkos. Darbo rinka turi būti atvira kiekvienam piliečiui skaičiui, e, mažiau kvalifikuotiems darbuotojams, nepriklausomiems darbuotojams, visiems, nes būtent jie, e, kai atsiveria darbo rinka, labiausiai ir nukenčia. Jie nukenčia nuo tokios situacijos, tad reikėtų socialinį dempingą panaikinti. Tai yra būtina sąlyga. Pirmininkas, ačiū. Mr. Jakolino. Ponas Jakolino. Grazie, prezidente, signori komisari. Ačiū pirmininkė. Mes labai sunku periodą išgyvename. ES turi būti labai drasi ir labai apsisprendusi, kad tokią iniciatyvą įgyvendintų. Būtent tokią iniciatyvą, kurią pateikė abu komisarai ir kurią mes labai palankiai vertiname. Tai yra labai konkreti kryptis link žinių, link išsilavinimo, naudingo išsilavinimo, kuris būtų suteikiamas darbo linkos dalyviams. Reikia, kad jaunimas galėtų savo žiniomis pasinaudoti ir kad savo išsilavinimu darbo rinkoje galėtų naudotis, kad ta patirtis kiekvieną dieną vis plėstusi reikėtų kaip galima geriau išnaudoti e, migracinės sroves. Visos tos, e, visi tie tikslai man puikiai atrodo tinkantis yra, tačiau atrodo, kad reikėtų ir kitais instrumentais geriau naudotis, būtent kitais instrumentais, kuriuos turi komisija. Tas e, toleregiškumas, ilgalaikis numatymas iš tiesų yra būtinas, mums reikalinga, reikalinga pasitelkti naujas strategijas, naujas technologijas strategijoje 2020, kad darbo rinka taptų lankstesnė ir kad ji iš tiesų tarnautų Europai, ji iš tiesų tarnautų Europai ir ypač jaunimui. Ačiū pirmininkė. Ačiū dabar pane Tikau. President principala preocupare a cetățenilor europeni este legată de. Dėkuoju, panė pirmininkė. Šiandien mūsų piliečiams labiausiai rūpi išsaugoti darbo vietas. Finansų ir ekonominė krizė smogi labai skaudžiai ir nedarbas pasiekė 10 e, procentų, o jaunimo tarpiais yra dar didesnės ir siekia beveik 20 procentų. Labai dažnai žmonės yra priversti dirbti darbus, kurie netitinka jų kvalifikacijos. Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbo tvarkė turėtų būti derinama su e, pramonės ir nau, naujovių skatinimo priemonėmis, tam, kad mes galėtume pradėti vėl kurti naujas darbo vietas Europoje. Veiksmingam ūkiui reikia aukštos kvalifikacijos ir geros kokybės darbo vietų. Norėčiau paminėti dar vieną problemą. Tai yra tai, kad yra labai daug žmonių, kurie e, nebaigia mokyklos. Todėl turime užtikrinti jaunimo teisę mokytis. Ir dabar žodžiu sutikimas komisijos nariu ponui Andor. Uh, of... Dėkuoju, pirmininkė. Džiaugiuosi, kad uh, mūsų uh, iniciatyvos pagrindiniai e, principai e, skatinantys užimtumą e, Europoje ir e, keliantys pagrindinius tikslus iki 2020 metų susilaukia pritarimo. Norėčiau paminėti keletą minčių, e, kurios buvo išsakytos e, ar atsakyti į tam tikrus klausimus. Visų pirma, mes išlaikome flex security e, sampratą kaip tokią, bet e, neketiname akcentuoti vien tik tai lankstumo arba naudoti šį principą taip, kaip kad anksčiau. Pateiksiu Jums pavyzdžių E, kur e, yra mąstama apie naujus iššūkius, apie naujus laikus. E, kai kalbame apie mokymasi visą gyvenimą, didesnį akcentą norėtume suteikti galimybėms senyviems žmonėms pasinaudoti mokymosi viso, gyvenimo, e, mokymosi viso gyvenimo galimybėmis. E, žmonės dabar gyvena ilgiau e, ir tai yra svarbu. Antra vertus, mes labai aiškiai akcentuojame jaunimo reikalus. Strategijoje 2020 tai yra ypač akcentuojama, bet yra ir atskira judaus jaunimo iniciatyva šitoje srityje, kur labai konkrečiai numatomas priemonės tam judumui skatinti. E, jaunimas nėra ta e, užimtumo grupė, kur mes e, siekiame didesnio uh, lankstumo. E, mūsų jaunimas ir taip lankstesnis negu kad JAV. Mes atvirkščiai norime, kad jie e, siektų didesnio judumo, geriau būtų integruoti į darbo rinką, pritaikytų savo e, įgūdžius ir pagerintų konkurencingumą pasinaudodami rinkos galimybėmis ir taip pat tomis institucijomis, kurios veikia Europos Sąjungoje. Taigi, Aš e, kalbėjau apie geresnės darbo sąlygas, e, aukštos kokybės e, darbo vietas. Gaila, kad ponė Šrioter ne visiškai tai suprato. Mes matome, kad darbo rinkos segmentacija yra šiandien iššūkis ir mes patiekime konkretų pavyzdį, neterminuotą darbo sutartį. Tai nereiškia, kad mes uh, norime atimti žmonėms e, turimus e, kontraktus, e, turimas sutartis. Mes tiesiog norime, kad nauji žmonės gautų tuos netermin, neterminuotus kontraktus, neterminuotas sutartis ir tokiu būdu norime užtikrinti jiems daugiau teisių. Ir šia prasme mes kalbame apie aukštas kokybės darbo vietas. Antra vertus, kai kalbame apie investicijas į žmogiškai kapitalą, neturime pamiršti, kad e, egzistuoja Europos socialinis fondas, e, kurio tikslas remti e, panašias iniciatyvas visose valstybėse narėse ir aš manau, kad ir ateityje tai bus labai svarbus ES instrumentas, skatinantis užimtumą ir socialinę įtraukti. Kalba eina apie iniciatyvas dešimties metų laikotarpiui ir uh, skirtas visoms e, valstybėms narėms. Nekalbame apie atskirų e, valstybių narių specifinės e, situacijas. Nemanome, kad visus dešimt metų mus krės finansinės krizės. Tai nereiškia, kad nesimsime konkrečių veiksmų, jeigu taip įvyks, bet apie tai, apie ką aš kalbėjau, taikytina ir Airijai, ir Graikijai. Aš manyčiau, kad tarkime Graikijoje tam tikras lankstumas e, prisidėtų prie geresnio investicijų klimato, tas pat pasakytina apie Ispaniją. E, Airija galėtų iš naujo subalansuoti konkurencingumo e, veiksnius ir galbūt daugiau investuoti į įgūdžius lyginant su kitais konkurencingumo veiksniais, kaip kad buvo anksčiau. E, iš tikrųjų, mes kreipiame dėmesį į kritišką situaciją, kuri dabar susidarė. Galbūt kitais metais nebus e, daug galimybių e, padidinti užimtumą, bet turime matyti bendrą vaizdą. Nuo kitų metų pradžios, tikimės situacija pradės gerėti, didžiausios valstybės jau atsigauna jau didėja užimtumas e, ir e, nepaisant e, sukretimų finansų sektoriuje, mes tikimės, kad šis sektorius, kad ši tendencija tęsis. Mes negalime užsiimti darbo vietų kūrimų valstybėse narėse, užsiimti mikrovaldymų tenai, bet tikimės, kad bendrai pasieksime užsibriežto pilno užimtumo tikslo. Dėkoju komisijos nariui. Pereisime prie klausimų komisijai. Taip jau uh, atsitiko, kad ponas Andoras ir bus tas komisijos narys, kuris pirmasis e, atsakinės į klausimus. Taigi 17 klausimas jį pateikė.